Pirmasis kalbėtojas yra ponas Klaut. Monsieur Roland Claude. Pone Roland Claude. Dame la présidente. Pone pirmininkė. Darbuotojų komandiravimo direktyva yra tema, kuri kelia vis daugiau klausimų tiek darbuotojams, tiek įmonių vadovams, ypač statybų ir kelių transporto sektoriuose. Kiekvieną dieną mane kreipiasi ir darbdaviai, ir piliečiai, nes socialinis dempingas yra ta rykštė, kurį tik tai skatina žmonės nusigręžti nuo Europos projekto ir todėl turime su juo ryštingai kovoti. Uh, Darbuotojų komandiravimo e, direktyvos vykdymo užtikrinimo direktyva turėjo įspręsti e, e, kai kurias likusias problemas, bet vis dar ne, ji nėra tinkamai perkelta į nacionalinius teisynus. O perkeliant ją reikia dergtis ambicingai, užtikrinant apsaugoti dirbančiųjų teisės, apsaugoti jų dar, darbo užmokestį, apsaugoti jų, juos nuo E, piknaudžiavimu. Ir mes turime remtis socialinių partnerių patirtimi ir su jais glaudžiai bendradarbiauti to siekdami. Be to turime taip pat pagalvoti apie tai, kaip ir kokiamis sąlygomis galima būtų už dalies peržiūrėti šią direktyvą. Dėkuoju. Dėkuoju. Toliau ponas Čaba Molnar.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 Mes nenorime kitos kultūros ir papročių žmonių savo visuomenėje. Mes norėtume, kad e, Vengrija būtų skirta vengrams. Štai ką sako ne ekstremistai, bet mūsų e, ministras pirmininkas ponas Orbanas, jisai tą pasakė vakar Paryžiuje. Tai yra rasistinio pobūdžio pareiškimas, baisus pareiškimas. Jisai uh, įžeidė ir prancūzijos žmonės, ir žuvusiųjų e, atminimą. Būtent kitoniškumą mūsų ministras pirmininkas vertina kaip pagrindinį net e, e, įvykusių tragiškų įvykių priežastį. Paryžiuje e, buvo vakar kalbama apie Europos vertybės ir idealus. Ir mes Europos parlamente turime aiškiai pasakyti, kad vakar ministras pirmininkas, vengrijos ministras pirmininkas ne, neišreiškė vengrų nuomonės. Mes tikime ir laisvę, ir broliškumu. Dėkoju. Toliau Angel Džambaski. Ja, Angel Džambaski. Žema госпожо председателстващ уважаеми колеги на фона на Pone pirmininkė, gerbėjai kolegos, neseniai Paryžiuje įvykusių įvykių kontekste, o tie įvykiai buvo tikras teroristų išpolės prieš ES vertybės, aš norėčiau pakalbėti apie nėlė, tūkstančius nelegalių migrantų, kurie patenka į ES teritoriją per Bulgariją. Dėl to, kas ką tik įvyko, mes turime naujai įvertinti Europoje veikiančią migrantų prieimimo sistemą. Turime ją pagrysti beromis vertybėmis ir solidarumu. Bulgarija negali sauliaisti išlaikyti savo teritorijoje tūkstančius nelegalių migrantų, kurie negavo pabėgėlių statuso. Mums reikia bendros saugumo politikos ir tokių priemonių, kurios galėtų užtikrinti mūsų saugumą ir apsaugoti mūsų vertybės. Dėkuoju. Toliau ponia Besero Basterečija. Sí, gracias, presidenta. E... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Venezueloje vyksta politinis persekiojimas, persekiojami žiniasklaidos atstovai, interneto tinklalapių kuriejai, žmonės yra ne tik persekiojami, bet ir žudami, tai ne tik mano nuomonė, tai yra realybė. Ir e, tokios valstybės kaip Belgija pripažino e, tą politinį persekiojimą ir suteikė politinį prieglopstį tiem, e, kas, buvo, kas turėjo būti įkalinti Venezueloje man taip pat atrodo, kad yra baisu, kad 90 e, parlamento narių e, pasisakė prieš e, tą nu, nuteisimą. Manau, kad mes turime priversti Venezuelos vyriausybę gerbti savo piliečių teises. Taip pat norėčiau parodyti tų žmonių nuotraukas, kurie, kurie yra E, čia yra Feldemorero. E, tai yra e, žmogus, kuris yra kalinamas ir mes darysime viską, kad, kad jis būtų išlaisvintas. Yeah. Toliau panas Neoklis Silikiotis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Στις 6 Ιανουαρίου. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Sausio 6 dieną Turkija paskelbė naują NAVDEX pranešimą, kurio tikslas vykdyti seisminius tyrimus Kipro teritoriniuose vandenyse ir tai bus daroma iki balandžio 6 dienos. Tai sukelia grėsmę deryboms, kuriomis siekiama išspręsti Kipro problemas. ES vis dar nieko nedaro, turėtume pasistengti labiau, kad Turkija sutiktų su uh, mūsų e, balsavime patvirtintų dokumentų, kuriame reikalaujama, kad šalis pasitrauktų iš išskirtinės ekonominės zonos Kipre. Turkija turi baigti pažeidinėti mūsų suverenės teisės, taip pat ir Europos bendrovų teisės. E, tos bendrovės yra gausios licenzijas veikti šioje e, zonoje. ES turi imtis priemonių nedelsdama, kad Turkija prisimintų savo įsipareigojimus nedelsdama. Dėkoju toliau pona Žorž Sebastian. Sebastian. Pone Sebastian. Queridos colegas, el 15 de enero del año pasado la Agencia Europea del Medicamento sausio e, pradžioje išgirdome geras, gerų naujienų apie hepatitą C. Nauji veiksmai, nauji vaistai, kurie atneša naudos 95 procentais atveju, e, gavo leidimą patekti rinką. Tačiau e, Ispanijoje sergantis šią lygą pacientai negalės tų vaistų gauti, nes Ispanijos valdžia e, nusprendė, kad 300 tūkstančių žmonių kenčiančių nuo šios lygos negalės gauti tų vaistų. Žeronos Madrido e, gyventojai e, nuo to labai kenčia. Ispanijos vyriausybė gelbėja bankus, bet ne žmonių gyvybės. Pastebėjome, kad tokie sprendimai kelia grėsmę piliečių gyvybei. Europos komisija turėtų mus paremti, nes dėl tokio vyriausybės neatsakingumo piliečiai praranda gyvybės. Iker. Ačiū toliau Tim Eiker. Uh, Yra sakoma, kad turime likti ES dėl darbų vieto. Jūs sakote, kad 2020 metais mano rinkiminės apygardos žmonės liks be darbo, nes bus uždaryta uh, Tilbury uh, elektrinė. Jungtinėje karalystėje e, buvo uždaryta nemažai elektrinių, trečdalis jų. Tedas e, Milibanas kalba apie tai, kad tai yra reikalinga dėl klimato kaitos pažabojimo. Aš galiu pasakyti, kad Tedo Milibano žmonės mano rinkimnėje apygardoje dirbo gana ilgai, tačiau jie nieko nepadarė, kad išsaugotų darbo vietas. Leiboristų dienos mano rinkiminėje apygardoje ir mano valstybėje pasibaigė. Europoje turėtų būti kalbama apie Tilburį žmonių problemas, apie mano rinkiminės apygardos problemas, tada mes busim vertinami pagal veiksmus, o ne pagal žodžius. Dėkoju toliau pono Šolten Balco. Ačiū ponė pirmininkė. Pietinio strauto dujotiekio tiesimas užtikrintų alternatyvą energijos šaltiniui Europai. Ir turėtume daugiau garantijų, kad dujos bus e, per, suteiktos. Tačiau ES liberalios konkurencijos taisyklės trukdo e, šio tinklo statybai. Ir dabar matome, kad dujų tiekimas į Vokietiją e, nekelia jokių problemų. Jungtinių Amerikos valstijų e, reikalų patikėtinis Vengrijoje sako, kad šis dujotekis e, teiktų, keltų grėsmę e, dujų tiekimui ES. Akivaizdu, kad amerikiečiai to nėra suinteresuoti. ES turi apsispręsti, kieno interesams jie tarnauja. Pasaulinėje galių kovoje ar ES taps Junktinė Amerikos valstybių sąjungininkė, ar jie tarnaus savo piliečių labui. Kita kalbėtoja yra ponia Marijana Peti. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Kao osoba koja se... Dėkoju, ponia pirmininkė. Kaip žmogus gerbiantis teisės viršenybės principą, aš norėčiau e, paklausti e, Europos komisijos, ar jinai žino, kad Serbija panaikino e, įstatymus dėl, karo, karo, dėl pajamų gautų iš karo nusikaltimo, nusikaltimų per, persekėjimo. E, manau, kad tai pažeidžia Kroatijos piliečių interesus. Serbija bando uh, apkaltinti e, Kroatijos pilietį e, dėl nusikaltimo, kurį jis įvykdė prieš kitą Kroatijos pilietį, e, Kroatijos, e, e, Kroatijos teritorijoje. E, E, vienas Kroatijos pilietis buvo pagrobtas Serbijos teritorijoje ir jis buvo laikomas įkaitų e, keturis metus. E, ar gali Europos komisija įtakoti kažkaip, kad Serbija panaikintų atitinkamą įstatymą? Dėkoju, ponė Peti. Pani předsedkyně, já chci informovat eh, kolegy o tom. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau informuoti kolegas, kad e, pas mus Čekijos Respublikoje buvo e, inicijuota patais, įstatymo pataisa dėl viešųjų pirkimų. Ir ir tokiu būdu e, mes įgyvendinsime e, direktyvą dėl viešųjų pirkimų kuri buvo priimta 2014 metais. Yra gerai, kad mes ES lygmenių bandome e, rasti teisinius sprendimus tokiais svarbais, svarbiais klausimais kaip viešieji pirkimai ir bandome palaikyti įmonės, kad jos e, galėtų gauti užsakymus ne tik savo valstybėje narėje, bet galėtų veikti visoje ES. Jeigu e, taisyklės bus suvienodintos, tai manau, kad MVI, o taip pat ir, aišku, stambesnės įmonės turės geresnės e, galimybės kurti naujas darbo vietas. Aš norėčiau pasveikinti šią direktyvą ir toliau mes turime ypatingai įdėmiai stebėti, kaip ji bus įgyvendinta. E, ir galvoti apie e, tolimesnės taisyklės susijusias su viešaisiais pirkimais. Dėkoju toliau Katrin Stiller. Ačiū, panė pirmkė, aš norėčiau šiandien pakalbėti e, apie e, prekybės žmonėmis e, krizę, ypač apie vaikų, prekybą vaikais. Ir tai yra pati baisiausia prekyba, tai yra antras pagal dydį nusikalstamų pajamų šaltinės. Pusantro milijono žmonių patenka į, į prekeivių, prekeivių rankas ir teigime, kad 25, nuo 25 iki 35 milijonų žmonių da, dabar yra atsidūrę vergovėje būtent dėl prekybos žmonėmis, tai, tai yra beveik tiek pat žmonių, kiek gyvena Lenkijoje. Ir 30 tūkstančių pažeidžiamiausių vaikų šiuo metu gauna paramą pagal vieną projektą ir mes tikimės, kad šio projekto dėka jie įgys įgūdžių, kurie padės jiems e, išvengti e, baisios e, lemties. Kas 30 sekundžių kas nors, nors, kur nors parduoda ir turime padaryti viską, kad apsaugotume vaikus visame pasaulyje. Ačiū, pirminkė. Dėkoju, ponė Stiller, toliau ponas Alfred Sant. Thank you, Madam President. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju, Pastaruoju metu mes labai smarkiai sustiprinome eurozonos saugumą. Mes turime daugybą įvairiausių priemonių, kurios sustiprina ekonomiškai ir finansiškai valstybės narės ir padeda jiems siekti tam tikrų rezultatų laikantis nustatytų parametrų. Taigi susidaro įspūdis, kad viskas yra saugu, kad viskas gerai yra kontroliuojama. Tačiau kodėlgi tuomet e, toks dalykas kaip krizė Graikijoje, kuri dabartinėms aplinkybės neturėtų ir iš tikrųjų kelti didelio susirūpinimo, kelia tokią didelę grėsmę. Dėl to, kad euro projektas yra politinis e, projektas ir būtent dėl to da, negalime leisti, kad jisai žlugtų, nes būtent e, ta, tai ir yra ir silpniausių ir stipriausiai šio projekto vieta. Ir mes matome, kad e, situacija eurozonoje e, yra, yra labai įvairi. Ir labai dažnai e, euras patikimas kaip politinis fetišas. Ir labai dažnai vaira nesilaikoma nustatytų garių ir manau, kad jas reikia atgaivinti. Pirmiausia, politinė prasme. Dėkoju toliau ponas Jochim Starbatį. Pone pirmininkė, norėčiau pakalbėti apie vieną įvykį, kuris įvyko mano kabinete Briuselėje. Kai aš e, dirbu su savo kompiuteriu, kai dirbau su savo kompiuteriu, staiga dingo ši, šviesa. Po po kelių minučių jinai vėl įsijungia, paskui po pusvalandžio vėl išsijungia. E, ir aš dabar supratau, kad e, mano kabinete yra judesio daviklis, kuris turėtų e, tarsi reaguoti, jeigu kabinete ilgą laiką niekas nejuda, nieko nėra. Tačiau e, galbūt privalumas yra tas, e, kad mes turime nuolat atsistoti ir e, mojuoti rankomis, kad parodytume, kad mes esame dar kabinete. Jeigu, ponė pirmininkė, yra norima kad e, mes tokiu būdu sportuotume, tai tuomet reikėtų tą ritmą dar labiau sutrumpinti, kad mes dar labiau pasportuotume, kad ne kas pusvalandį išsi, e, išsijungtų šviesa. Pone Stabadė, mes pa, pa, peržiūrėsime jūsų pasiūlymę, bet šitame e, pastate galime geriau pasportuoti, greitai bėgant iš vieno kabineto ar iš vienos salės į kitą. Dėkuoju toliau Jenliučiuk. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Pone pirmininkė, gerbėjai kolegos. Visi žinome, kas įvyko Paryžiuje ir visi vis dar esame sukresti dėl teroristų išpolio Paryžiuje. Tai buvo išpolis, kurį pas, pasmerkė ponas Mestanas, liberalų partijos vadovas, ir jisai kalbėjo, kad civilizac, mūsų civilizacija turėtų ginti įvairovę ir daugiau kultūriškumą. Ir todėl šiandien tome kontekste aš norėčiau pakalbėti apie vieną anachronizmą, kuris vyksta Bulgarijoje. Aš apie jį jau kalbėjau per lapkričio plenarnę sesiją. Rinkimų komisija Bulgarijoje paprieštaravo tam, kad aš naudojuosi savo gimtają kalbą, bendradamas su piliečiais. Ir to, tokia pastaba prieštarauja Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių konvencijos dešimtajam straipsniui ir, ir taip pat tautinių mažumų apsaugos konvencijos devintajam straipsniui. Aš reikalauju, kad būtų užtikrintos visos šios laisvės ir žmogaus teisės. Dėkuoju toliau ponas Metkaf. You, the... Ačiū, pingatam, kad galima būtų e, priversti airijos žmonės sumokėti 82 e, e, procentus viso, visos žalos, kurią patyrėme Europoje dėl finansų krizės. Mūsų vyriausybė buvo priversta pakelti mokesčius ir dėl to piliečiai negali naudotis kai kuriomis paslaugomis. Ir dėl to labiausiai kenčia tie, kas turi mažiausią pajamų. Ir airio žmonės pasisakė aiškiai prieš tai. Šimtai tūkstančių žmonių išėjo į eicinės prieš neseniai naujai įvestą mokestį. Ir uh, mūsų vyriausybė teigia, kad tas mokestis yra reikalingas, tačiau mes puikiai suprantame, kam jis yra reikalingas. Dėl to mokesčio da, nebegalės normaliai, normaliomis sąlygomis gyventi da, šimtai tūkstančių šeimų. Ir da, tas mokestis niekiek nėra susijęs su noru taupyti vandenį. Ne, tai yra tiesiog išpolės prieš mūsų šeimas. Ir aš norėčiau pasakyti čia, Europos parlamente, tai, kas buvo pasakyta ir įvairių airijos miestelių kaimelių ir miestų gatvėse. Mes e, įveiksime tą mokestį ir mes visi visur turime kovoti už dorų gyvenimą. Frau Karimadeli. Dėkoju toliau, ponia Karimadeli. Mėly kolegos, <clears throat> vakar Paryžiuje ir visur Europoje ir skirtingose pasaulio dalise milijonai išėjo gatves, kad pasakytų, kad nebijome, mes neturime baimės. Išėjome gatves, kad apgintume savo vertybės nuo tokių išpolių prieš žodžio laisvę. Mes e, pasisakome e, už bendrą sambuvį, mes norime visi išlikti kartu. E, ta pademonstruota žmonių gera valia atvėrė puikių galimybių kovoti su baime, su bandymais sutrypti įvairovę. Dabar labiau negu bet kada anksčiau galime statyti bendrą Europą, visą apimančią, integruojančią Europą, kurioje visiems užtenka vietos, kurioje niekam negali būti e, keliama grėsmė dėl to, kad jis yra žurnalistas, žydas, musulmonas, policininkas ir migrantas. Kai kas bijo uh, E, tokių susitelkimų, kai kas bijo dėl savo saugumo, bet mes dabar turime aiškiai ir garsiai pasakyti, mes esame visi vieningi, mes nebijome, reikia, kad visi prisidėtų prie visuomenės kūrimo. Ir baigdama, aš norėčiau pacituoti meksikietišką patarlę. E, jie atėmė e, iš mūsų norą e, dirbti, bet jie netėmė iš mūsų sėklų, kuriomis mes galime viską dar e, savo visuomenėse pasėti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną pavojų, kuris kyla vienai nedideliai viduržėmio jūros salai, tai yra Sardinijai. Sardinijai Sardinijoje e, gali būti, kad Sardinijoje bus e, laidojamos radioaktyvios atliekos, e, kurios e, po to, kai mūsų žemė e, teršia kitos atliekos, dabar prie jų dar prisijungs ir tos radioaktyviosios. E, kol kas neaišku, kur turėtų būti laidojamos tos atliekos ir e, čia vėlgi e, e, kyla pavojus e, šiai salai, salai, ta sala gali tapti e, Europos nuodų savartynų, todėl aš norėčiau paprašyti Europos komisijos veikti, kol dar yra nevėlu. Dėkoju toliau ponas Lambros Fontulius. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. mes matome e, teroro išpolius Europoje, bet e, ir visi prieštara, bandome jiems pasipriešinti. E, matome, kas vyksta Graikijoje, mes kreipiamės į policijos vadovą ir prašėm, kad būtų saugojami mūsų darbuotojai, tačiau kol kas negavome jokio atsakymo. E, todėl na, taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad savo kabinetuose mes radome grafi, e, įvairius grafiti piešinius e, ir norėčiau, kad tai būtų įtraukta į protokolą. E, kalėdų išvakarėse e, mes gavome grasinimų į savo kabinetus Ir, o Graikijos žiniasklaida į tai tiesiog nekreipia dėmesio, todėl mes norime kreiptis į Europos parlamentą, e, kad jis mums suteiktų tą apsaugą, kurios nesu, nesuteikia Graikijos vyriausybė. Mes prašome apsaugos 24 valandas per parą ir mes jau galime kalbėti apie dvi aukas e, kitų e, teroro išpolių. Tikiuosi, kad daugiau aukų nebus. Dėkoju toliau ponos Jorgos Kircos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sausio 25 dieną Graikijoje vyks rinkimai ir dabar įvairios žiniasklaidos priemonės e, turi e, puikia galimybę vėl kalbėti apie tai, kad Graikija turėtų palikti eurozoną. E, čia kalbama apie 25 procentų tikimybę, tačiau jeigu mes būtume nuosek, nuoseklus e, ir jeigu mes gerai vykdytume savo įsipareigojimus, tai tuomet viskas vyktų e, gerai. Todėl aš norėčiau e, pasakyti, ką mes turėtume nuveikti. Visų pirma, mes turime laikyti savo įsipareigojimų. kad E, nebūtų taip, kad viena, viena, viena skola mokama nuo 30 iki 50 metų. Jeigu e, pavyktų e, to pasiekti, tai tokiu būdu mes galėtume e, susitvarkyti su neigiamais reiškiniais mūsų ūkyje. E, norėčiau paprašyti E, kalbėti trumpiau, kadangi jūsų laikas nebuvo skaičiuojamas, jūs galėjote e, kalbėti ilgiau. E, matau, kad vieno kolegos nėra, tai tuomet suteiksiu žodį poniai Thun und Hohenstein. Ponė, dėkoju, ponė pirmininkė. Turbūt jūs visi esate susipažinę su kai kurių valstybių žmogaus teisų padėtimi. Yra valstybių, kurios labai rūpinasi žmogaus teisų apsauga, yra valstybių, kurios e, išsiunčia E, žmonės e, į kilmės valstybę. Norėčiau pakalbėti apie e, Muratbek Ketebajev atvejį. Jis gavo prieglobstį Lenkijoje ir dabar iš Ispanijos jis yra bandomas gražinti į kilmės valstybę. Norėčiau visus kreiptis. Nesiūskime žmonių, kuriems kyla kankinimo ir nežmoniško uh, elgesio kilmės valstybėje grėsmė į tėvynę. Turime daryti viską, ką galime, kad žmonės gavę prieglopščio statusą vienoje valstybėje narėje būtų apsaugoti visoje Europos Sąjungoje. Dėkoju poniai Thun-Hohenstein. Pone Būda, jūs, jums bus įteiktas žodis e, vėliau, o dabar e, pone Pikula. Dėkoju, ponė pirmininkė šių metų pradžioje e, buvo nuspręsta, kad e, smulkių žvėjų įmonės turėtų e, egzistuoti toliau, tačiau e, jų darbas yra sunkus, nes yra sunkinamos tra, e, e transporto sąlygos. Ir smulkus žvėjai yra taip pat atsakingi už atitinkamų fondų lėšų panaudojimą. Aišku, kai kada būna piknaudžiavama tos, e, to, tomis lėšomis, bet geriau yra nedrausti, o ieškoti kito sprendimo. E, Europos Sąjunga yra patvirtinus rezoliuciją, kurioje e, yra kalbama apie, e, apie įvairias e, žvejybos e, e rušis ir kalbama apie tai, kad ne, neturėtų uh, būti e, kenkiama smulkiems žvėjams. Kaip tik reikia daryti viską, kad būtų išsaugota smulkioji žvejyba. Dėkoju toliau, kažkai tokie. Ne. Grazie. Ačiū toliau, ponė Kiengė. Uh, ponė pirmininkė. ES Paryžyje kalbėjo vienu balsu, apgindama demokratinės laisvės, žodžio laisvę, bandydama apginti visas valstybės nuo ekstremizmo. Nepamirškime ir Afrikos. Prieš keletą savaičių šioje salėje Afrikos atstovai buvo suteikta Sakarovo premija. Tačiau prieš keletą dienų ligonės, kurioje jis dirba, sąskaitos buvo užšaldytos. Europa kalba apie laisvių užtikrinimą, bet pamiršta labai aiškių žmogaus teisų pažeidimo atvejus. Taip atsitiko Konge. Europa kalba dabar apie Paryžių, bet nepamirškime ir Kongo. Boko Haran E, sukėlė labai daug baimių ir gerai, kad šiandien jų salėje buvo paminėta, kad ši tema turės toliau būti gvildenama. Neseniai e, buvo vykdomi išpaliai ir prieš vieną kaimą Kamerūne. Turime imtis veiksmų. Nepamirškime vilties, kuriai atstovauja vai, mergaitė, kuri atsisakė susisprogdinti ji sugebėjo ištrūkti iš pirmojo susprogdinimo. Europa turėtų kovoti prieš tokius e, veiksmus. Toliau Markus Brecel. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, norėčiau išreikšti savo pagarbą tiems žurnalistams ir karikaturistams, kurie uh, tarnaudami mūsų liberaliai visuomeniai buvo nužudyti. Taip pat norėčiau išreikšti pagarbą tiem policininkam, kurie žuvo tarnaudami savo šaliai. Taip pat pagar, norėčiau išreikšti pagarbą tiem žmonėms, kurie žuvo dėl to, kad jie yra mūsų visuomenės dalis, kuri nekenčia terorizmo. Norėčiau išreikšti savo užuojautą žuvusiųjų giminėms ir artimiesiems. Tačiau taip pat norėčiau išreikšti susirūpinimą, kad Europa šiuo metu bando ieškoti kaltų, bando versti kaltę vieni kitiems vietoj to, kad e, vieningai veiktų prieš nedidelės radikales grupuotės. Manau, kad bendrosios, bendrosios vertybės, e, kurios tarsi nunyksta, e, mums reikia diskutuoti apie jas, mums reikia diskusijos apie E, mūsų bendrasias vertybės ir tų vertybių apsaugos, kad mūsų visuomenė e, būtų stipri prieš tokias grupuotės, kurie, kurios vykdo e, teroro išpolius. Dėkuoju toliau ponė Angelika Nibler. Dėkuoju ponė pirmininkė. Po e, tragiškų išpolių Paryžiuje e, mes jaučiame liūdėsi ir baimę. Baimę dėl to, kad mes nežinome, kokias pasiekmes tie baisus įvykiai turės mūsų tolimesniam gyvenimui. Mes žinome, kad laisvė ir demokratija yra vertybės, kurias reikia e, e, ginti. Mes turime gintis nuo visų grėsmių iš visų e, įmanomų šalių, nes demokratija yra labai jautrus augalas, kurį reikia saugoti. Dabar kalbama apie e, keleivių domenų e, saugojimą. E, ir ki, e, toks ir ki, panašus pasiūlymai yra ne tik e, neteisinga reakcija į E, teroro išpolius. Tai yra taip pat grėsmė laisvai visuomeniai. Mums reikia daugiau demokratijos, daugiau nuomonės laisvės e, ir daugiau uh, laisvių. Todėl mums reikia atitinkamų priemonių. Dėkoju, toliau, ponė, dėkoju ponė Milner, toliau ponas Būda. <clears throat> Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad Rumunija uh, E, yra traktuojama kaip antros klasės e, valstybė narė. 2007 metais e, ji įstojo į Europos Sąjungą, tačiau jo, ji yra nepriimama į Šengeno erdvę. Dabar visos Rumunijos e, sienos atitinka Šengeno reikalavimus ir atitinkamos institucijos tą e, pripažino. E, Rumuni, Rumunija e, yra stabilumo garantas visam regionui. Tačiau ne, nepaisant to, be rimtų argumentų e, Rumunija nepriimama į še, Šengeno erdvę. Manau, kad e, tokiu būdu yra iškraipamos konkurencingumo, e, konkure, iškraipama konkurencija e, Rumunijos įmonėms, taip pat užkertamas kelias laisvam Rumunijos piliečių judėjimui. Todėl e, norėčiau aiškiai pareikšti, kad Rumunija turėtų būti traktuojama lygiai taip pat kaip kitos ES valstybės narės. E, Šengeno erdvė yra ne tik e, Rumunijos teisė, bet ir Europos Sąjungos e, įsipareigojimas. Dėkoju toliau Peter Nidemulė. Azóta születtek. Pone pirmininkė, 2011 metais buvo patvirtinta Europos Romų strategija. Buvo parengta daug įvairių dokumentų, tačiau padėtis nepasikeitė. Šiandien Europoje Romų bendruomenė gyventama visuomenėje susiduria su diskriminacija, kalbant apie būstą, švietimą, daugybę kitų sričių. Nevaisant to, man nesusidaro įspūdis, kad Europos parlamentas ar Europos komisija uh, traktuotų e, Romų klausimą taip, kaip reikėtų. Nežinau, kas atsakingas už Romų problemas Europos komisijoje. Čia mes visi e, kalbame apie Europos piliečius. Roma yra tokie patys piliečiai kaip jūs, ponė pirmininkė, ir aš. Todėl turėtume kreiptis į Europos komisiją, kad Romų problemos būtų sprendžiamas efektyviau. Dėkoju, ponė Nidemüller. Toliau e, ponė Beatriks von Stolp. Ja, ponė pirmininkė, e, gerbiami kolegos, ne tik politikai kūrė politiką, e, kai kada užtenka vieno žodžio. Ir kartais vyriausybės atitinkamos institucijos sukuria tokius žodžius kaip Grexit. E, Grexit, e, šitas žodis turėtų apgauti e, rinkėjus ir iškelti grėsmę Graikijos rinkėjams. Tai yra kišimasis į demokratinius rinkimus demokratinėje valstybėje ir man tai atrodo uh, E, nėra garbingas elgesys. E, euras e, užtikrina darbo vietas milijonam žmonių, euras užtikrina mūsų demokratijos ateitį. Ne, ne valiuta yra ES širdis, o demokratija. Turime ginti ją. Dėkuoju toliau, ponė, ponė Bužon. Atacul terorist lași din redacția Charlie Hebdo și... Ačiū, ponas Bush Teroristų išpoliai prieš e, Charlie Hebdo žurnalistus ir e, gausios aukos privertė visą Prancūziją liūdėti. Vakarykštės demonstracijos parodė, kad prancūz, prancūzai nesijaučia silpni prieš teroristus, kad jie išsakė savo susirūpinimą dėl e, laisvės ir e, solidarumo. Taigi mes turime visi dėti e, dėti visas įmanomas pastangas, kad kiek įmanoma geriau kovotume su terorizmu, taip pat kurti strategijas, kurios e, užkirstų kelią terorizmui iš pagrindų. E, aš norėčiau išreikšti užuojautą e, žuvusių šeimoms ir artimiesiems. Ir, e, išreikšti mano užuojautą tiems, kurie nukentėjo nuo šių išpolių. Žesu iš Šarly. Ačiū, ponė pirmininkė. Gruodžio pabaigoje komisijos pirmininkas ir Centrinio banko pirmininkas kalbėjo apie de, de galimą defliaciją ir tai be abejo da, turės labai rimtų pasiekmių, sumažės ir vartojimas, ir padės mūsų skola, ir sumažės ir uh, darbo vietų. Ir uh, ketinama yra imtis priemonių, bet ar jų pakaks, bet to taupimo politika parodo, kad jie turi neigiamų padarinių, ypač ekonominė prasme. Ir uh, komisijos pirmininkas pasiūlė veiksmų planą, kurio tikslas yra atgaivinti augimą. Tačiau aš manau, kad mes dabar turėtume pirmiausia skatinti produktyves realias investicijas, kurios padės mums sumažinti viešai deficitą. Ir antra, mūsų investuotojai turi vaidinti kur kas aktyvesnį vaidmenį, siekiant atgaivinti ūkį. Mes e, žinome, kad e, privačios investicijos yra labai nedidelės ir aš manau, kad reikia jas visomis priemonėmis skatinti tam, kad mes galėtume realiai pradėti gaivinti savo ūkį. Dėkuoju, ponia Baje. Pone Agliera Garcia yra paskutinė kalbėtoja mano sąraše. Gracias, presidenta. Quiero denunciar. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau Jums papasakoti apie Franko režimo aukų e, šeimas. Jungtinių tautų žmogaus teisų komisaras sako, kad žmonių atminima, atmintis yra jų tapatybės dalis. Ir mes turime saugoti tą atmintį dėl to, kad tai yra mūsų e, pareiga, norint išsaugoti savo istoriją. Franko, nuo Franko režimo nukentėję žmonės e, vis dar negali tinkamai palaidoti savo artimųjų, dėl to, kad jie nežino, kur yra jų kūnai. Ir e, populistinė vyriausybė visiškai jums nepadeda. Dėl kartais dėl politinių paskatų e, Andaluzijoje, mano apygardoje, siūlomos populistinės priemonės, o dabartinė vyriausybė į tai visiškai nereaguoja. Ir aš norėčiau Jums apie tai papasakoti, norėjau kreipti dėmesį į susikloščiusią situaciją Andaluzijoje. Dėkoju, kalbėtojų sąrašas baigtas, kitas posėdis įvyks rytoj. E, antradienį 2015 m. sausio 13 d. nuo 9 iki 12.30 ir paskui nuo 15 iki 23 valandos. E, jūs e, posėdžio darbo tvarkė yra paskelbta. Visiems linkiu gero vakaro.